Guten Nachmittag, Kolleginnen und Kollegen. Labą dieną, gerbiami kolegos. Siūlyčiau pradėti nagrinėti septintąjį darbo tvarkės punktą, nes ponios Kvistotrovol nėra, vis tik tai yra. Äh, dann aber die Frage, gute Liebe, hast du... Tai norėčiau paklausti Godelyvę, ar tu turi laiko, kad suteiktume žodį ponui Predai, nes jis turėtų anksčiau išeiti, tai gal mes galėtume sukeisti šios darbo tvarkės punktus. Taigi, nagrinėsime rezoliuciją dėl Islandijos 2011 metų pažangos ataskaitos. Pranešėjas Kristian Dan Preda. Prašau. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea să încep uh, prin a le mulțumi tuturor. Ačiū, pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms už parodytą susidomėjimą per pirmasis diskusijos Islandijos tema ir dėkoju už uh, 62 pataisas pateiktas iš viso. Tai remdamasis gautais pakeitimais aš parengiau penkias kompromisinės pataisas. Pirmasis prasideda nuo ketvirtojo punkto dėl konstitucijos reformos, kurie šiuo metu vyksta Islandijoje. Antrasis yra susijęs su devintuoju punktu pirm, pirmame rezoliucijos projekte dėl politinio susiskaldimo pastebimo vyriausybėje, taip pat susiskaldimo tarp pagrindinių politinių partijų Islandijoje dėl stojimo į Europos Sąjungą. E, taigi be susiskalimo vyriausybėje nuomonės nėra bendros dėl narystės taip pat ir atskirose politinėse partijose. Dvyliktasis punktas e, yra kitas kompromisinis pakeitimas, ten kalbama apie Islandijos e, santykius su Europos ekonominė erdvė. Ketvirtasis kompromisas dėl tryliktojo pakeitimo, kuriame minimos Islandijoje būtinas vykdyti reformas, kad atitiktų narystės kriterijus, ypač atsisakant protekcionistinės politikos atskiras ekonomikos rytise. Ir penktasis paskutinis kompromisinis pakeitimas 20 punktui. Jame kalbama apie e, e, dabartinę e, Islandijos stojimo proceso padėtį ir būtinybę atidaryti ir užbaigti darybos dėl atskirų darybinių skyrių. Aš manau, kad dauguma pateiktų pakeitimų prisidėjo prie pranešimo gerinimo, todėl jiems pritariu, dėja negaliu pritarti pono Madlinerio pakeitimui, kuriame pageidaujama nedelsiant sustabdyti narystės darybas, atsižvelgiant į tai, kad Šiuo metu Islandijoje nuomonių apklausų rezultatai rodo, kad dauguma gyventojų pritarė darybų pratesimui. Dabartinė Islandijos vyriausybė paskelbė ketinimus iki Danijos pirmininkavimo pabaigos baigti dėrėtis dėl visų e, darybinių skyrių. Taigi man labai įdomu išgirsti e, visais šiais klausimais e, kolegų nuomonę. Aš pritariau naujam socialistų šešėlinių pranešėjo skirimui. Tai yra kolega ir mano bičiulis panas Pancelė. Ačiū uždėmesi. Grazie. <clears throat> Sostituisco l'onorevole Sassoli che è passato ad altro incarico, come si dice. Dėkoju, aš kalbėsiu ponios Sasoni vardu, kuri turi kitų įsipareigojimų. Norėčiau padėkoti kolegai Preda, nes jis parengė tikrai puikų pranešimą. Ir džiaugiuosi dėl to, kad kompromisiniuose pakeitimuose atsispindi ir SRD frakcijos pozicija, ypač dėl strategijų, kurias reiktų patvirtinti. Kalbant apie tas sritis, kurios nepriklauso nuo e, Europos ekonominės erdvės. Ir taip pat e, svarbu, kad taip pat kalbama apie ES ir Islandijos santykius ir taip pat e, Europos ekonominės erdvės įsipareigojimų vykdymą. Taigi mes manome, kad tai yra geri, gerai parengti e, darbo punktai ir turėtų, darbas turėtų būti tęsiamas Danijos pirmininkavimo laikotarpiu, o kolega Preda turėtų ir toliau tęsti darbą prie šio pranešimo e, šią dvasę. Pirmininkas, kadangi prieš suteikdamas žodį kitiems, norėčiau pasakyti, kad e, pagal apklausas yra 37 procentai e, gyventojų už dėrybų tesimą. Ir taip pat reikia kalbėti apie probleminių dėrybos skyrių, dėrėjimas dėl probleminių dėrybos skyrių, tiesimą dėl žuvininkystės politikos ir iš tiesų dar taip pat turi būti parengta nuomonio apklausa. Uh, da, mulțumesc uh, pentru comentariu. Pranešės. Panzeri și mulțumesc. Noriu padėkoti iš pono Panserį išsakytas pastabas, noriu padėkoti ir už iškeltus klausimus. Mm, tie, kas pasisako prieš Islandijos e, narystę, turi įvairių priežasčių, sakyčiau, visų pirma, istorinių. Galbūt yra tam tikras toks jausmas, kad e, valstybė gali gyventi atskirai ir kad norėtų šiek tiek būti save izoliuoti. Kita vertus, yra ir kitų priežasčių. Čia iš tokios e, naujesnių laikų istorijos pastarųjų įvykių ir paskutinis argumentas, pavyzdžiui, kuris pateikiamas už Islandijos narystę. Islandijoje buvo Islandijos valiutos, Islandijos kronos silpnumas palyginti su euru. Kuomet prasidėjo dėrybos visų pirma dėl kandidatės statuso, tai tie, kurie pasisakė už uh, Islandijos narystė kalbėjo būtent apie bendros Europos valiutos euro stiprumą palyginti su Islandijos valiutos situacija. O per pastarosius mėnesius eurozona susidurė su didžiuliais sunkumais ir todėl šio argumento svoris labai sumenkėjo. Taip pat kalbant e, apie tai, kad viešosiuose diskusijose dažnai buvo kalbama apie būtent šį argumentą, tai mes turėm su tokia situacija, kuomet yra tas senas argumentas yra labai tvirtas, kad Islandija gali pastenkinti tuo, ką turi, puikiai jai sekasi gyventi ir atskirai, jinai dalyvauja ir taip, ir Šengeno zonoje, pavyzdžiui, ir taip toliau. Taigi, ji gali išlaikyti savo mm, konkretų suverenumą Ir tas kitas argumentas labai susilpnėjo dėl pastarųjų įvykių ES. Būtent tas argumentas, kad Europos bendra valiuta galėtų būti didžiausias pranašumas, dėl ko e, Islandijai vertėtų integruotis į ES. Dėkui. Dar kas nors nori pasisakyti? Prašau. Ana. Pirmininkė kolega Panseri. Um, jau padėkojo mūsų frakcijos vardu, kaip nuo šešėlinių pranešėjų, uh, už tai, kad buvo tikrai palankiai pažiūrėta į mūsų pakeitimus, jau ieškota sutarimo. Bet aš norėčiau pasinaudoti tą progą ir paprašyti pranešėjo pasakyti, ar gal jis žino, kokios dabar yra diskusijos vykstančios Islandijoje dėl iššūkių Arkties regione ir kaip yra galvojama Islandijoje, ar jų įstojimas Europos Sąjunga sustiprėjo sustiprėtų šių, šis reikalas, kova už tą reikalą, ar, ar jų pozicija būtų stipresnė tuo atveju. Gal žinote, kokia yra situacija? Andrikinė. Pone Andrikinė. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų pranešėjų Kristianui Priedai už tikrai puikiai parengtą ir subalansuotą pranešimą. Praeitais metais dalyvavau komiteto delegacijoje, kuri lankėsi Islandijoje jei neklystų, spalio mėnesį ir buvo aišku, jog šalies viduje tik tai socialdemokratų alijansui, alijanso partija priklausanti valdančiai koalicijai pasisako už Islandijos narys Europos Sąjungoje. Visos kitos, tai yra kairiųjų, žaliųjų judėjimas, nepriklausoma partija, pažangioji partija ir vadinamoji partija judėjimas, tai yra tos partijos, kurios yra parlamentinėje pozicijoje, susiduria su su didžiuliais susiskalimais partijų viduje dėl būtent dėl to klausimo, dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje. Kai mes susitikome su opozicija, daug kas sakė, kad um, Islandija turi atsiimti savo prašymą dėl ES narystės. Mano toks supratimas, mano toks vertinimas būtų jog mm, stojimo dėrybų panaudojimas kaip priemonės vidiniuose žaidimuose silpnina Islandijos poziciją dėrybose dėl Islandijos narystės ES kadangi e, kyla grėsmė vyriausybei, kad ji praras parlamento palaikymą ir tokiu būdu jie bus priversti atsistatydinti. Ta prasme, aš ir pasiūliau savo pakeitimą e, pranešimo projektui. E, manau, kad svarbu yra pastebėti, jog Islandijos vyriausybės uh, sudėties pakeitimas gruodžio 31 dieną suteikia vilčių, kad naujoji vyriausybė tęs e, stojimo dėrybas su dar e, tvirtesniu e, įsipareigojimu, didesniu ryštų link narystės ir kad bus mažiau susiskaldimo galvojant apie Islandijos narystę Europos Sąjungoje. Mes visi žinome, kas yra labai svarbu, kad lemiamą vaidmenį vaidina informacija. Taigi aš sveikinu ES informacijos centro atidarimą Islandijoje galų gale. Tai yra galimybė ES suteikti Islandijos piliečiams visą įmanomą informaciją dėl ES narystės padarinių e, tai šaliai ir ES taip pat. Ačiū. Scholz. Pono Šolts. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už konstruktyvų požiūrį, kurį jūs pasirinko rengdamas šį pranešimą ir man atrodo, kad šiame pranešime atsispindi konstruktyvi e, dėrybų dėl Islandijos stovimo į Europos Sąjungą dvasia. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį vieną aspektą, e, apie kurį kalbu ir savo pakeitime. E, ir tas aspektas yra tai, kad kai pasibaigs dėrybos, dėrybų pabaigoje Islandijos žmonės e, bus įtakojami įvairių e, skirtingų frakcijų, partijų, pozicijų ir, ir jie galiausiai galės išreikšti savo nuomonę ir galės pasisakyti arba už Islandijos stojimą į Europos Sąjungą arba su tuo skepticizmu, kuris vyrauja tam tikroje visuomenės dalyje e, prieš Islandijos stojimą. Taigi balsavimas tame referendume iš tiesų atspindės tai, kokį E, kokią įtaką Islandija kaip demokratinė valstybė pastaruoju metu darė Europos demokratijos procesams. Taigi, manau, kad šios Islandijos stojimo dėrybos bus iš tiesų svarbus žingsnis į tolimesnį Europos integracijos stiprinimą. Dėkuoju toliau ponas Van Balen. Uh, also, I... Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Jis buvo labai naudingas taip pat ir mums, šešėliams pranešėjams. Aš manau, kad Islandijos atveju reikia pabrėžti jos būtinybę laikytis prisimtų įsipareigojimų. I, I safe pagal ASEIF susitarimą taip pat e, e, būtina išlaikyti EFTA teismo nepriklausomumą. Ponui priedai žodis. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms už e, išsakytas pastabas poniai Gomis, jos klausimą noriu atsakyti, kad e, Islandijoje ES dalyvavimas Arktis regiono problemų sprendime vertinamas teigiamai daugeliu atžvilgių. Kodėl? Todėl, kad e, šiuo metu Rusija, Norvegija, kitos valstybės bando priimti sprendimus, ignoruodamos Islandijos poziciją e, kaip mažos valstybės pozicija. Tuo tarpu e, Islandijos e, siekis įstoti Europos Sąjungą yra taip pat siejamas su tuo, kad e, narystė sustiprintų jos poziciją sprendžiant arties, arkties klausimus. Tarp stojimo priešininkų vyrauja mintis, kad ES siekia integruoti Islandiją. Taip pat, kad sustiprintų savo pozicijas arkties klausimais. Nepaisant, e, ir yra manoma, kad būtent ES yra slaptų planų uzurpuoti Islandijos pozicijas dalyvaujant dialogą dėl Arkties. Dėl panios Andrikinės pastabų ir e, vyriausybėje įvykusių pokyčių tai dėl tų pokyčių nepasikeitė esminė pozicija tęsti dėrybas. Tiesa, kad e, e, vykdomosios valdžios kabinete įvykę pasikeitimai. Po jų vienu e, tarp ministrų liko vienu mažiau. Turiu omenyje narystės e, priešininkų grupė. Nes vienas pakeistas ministras labai aršiai pasisakė prieš e, Islandijos europinę integraciją. Taigi manau, kad dabar e, vyriausybės pozicijos dėl integracijos bus nuseklesnis. Ponui Šolciu noriu pirmiausia priminti, kad kuomet Islandija nusprendė teikti narystės ES paraišką. Buvo nuspręsta darybų pabaigoje surenkti referendumą. Ir jeigu viskas baigsis gerai, turiminė dėrybas, tai referendumas įvyks ir Islandijos žmonės galės pareikšti savo valią. dėl kitų diskusijų susijusių su padėtimi Islandijoje. Manau, kad šiuo metu požiūris ES yra pakankamai e, subalansuotas, nes tiek integracijos šalininkai, tiek priešininkai turi galimybę reikštis viešoje erdvėje, nepaisant to dėl istorinių priežasčių priešininkai reiškiasi daugiau. Pone Vambalinui nu, dėl iSafe ginčio galiu tik priminti, kad Islandijos vyriausybė išmokėjo trešdalį skolų e, Niderlandų rinktinės karalystės vyriausybėms. Ir Taip pat dėl e, jūsų minėto teismo sprendimo Islandijoje esama e, konsensuso. Bet tiek noriu sakyti ponui Fondalinai. E, Pabaigai noriu jūs pakviesti į parodą, kurią aš rengiu Europos parlamente, jos pavadinimas yra Fabulous Iceland ir nuostabia Islandija. 17.30 rytoj e, įvyks šios parodos atidarimas, taigi galėsite geriau susipažinti su Islandija, šalimi kandidate įstoti į Europos Sąjungą, kuri siekia iki Danijos pirmininkavimo pabaigos e, pradėti darybas dėl visų skyrių. Ačiū uždėmesi. Herzlichen Dank, danke Ihnen sehr für Ihren Bericht. Und Dėkoju. E, o likusius pakeitimus aptarsime per parodos atidarimą. Na, o dabar grįžtame prie šeštojo darbo tvarkės punkto ir norėčiau suteikti žodį ponai, poniai Rovol, Kvistholt Rovol, jos pranešimo te, tema prekyba siekiant pokyčių ES prekybos ir investicijų strategija pietinėse viduržėmio jūros regiono šalise po arabų pavasario revoliucijų. Iš tiesų tai yra nuomonė, kurią mes rengiame kitam komitetui. E, nuomonės referentė yra ponia Kvishot Rovol. Prašau, ponia Kvishot Rovol. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos arabų pavasaris yra didžiulė galimybė konstruktyviai, mums konstruktyviai veikti arabų revoliucijos šalise. Ir mes kaip ES turėtume prisimti politinę atsakomybę ir tai turėtų būti, ta atsakomybė turėtų būti daugiau negu kažkokių spragų ar deficitų pripažinimas. Todėl e, prekybos komitetas rengia pranešimą savo iniciatyvą, jis vadinasi prekyba siekiant pokyčių ir e, to pranešimo pagrindinis tikslas yra liberalizuoti e, prekybos. Prekyba arabų šalise ir pagerinti e, klimatą investicijoms. E, savo nuomonėje aš pabrėžiu, kad reikia gerbti demokratijos principus arabų pavasario šalise. E, pabrėžiu tikėjimo laisvę, sąžinės laisvę, nuomonės laisvę. Manau, kad tai yra pagrindinės universaliosios vertybės, tačiau kita vertus taip pat keliu reikalavimą pereinamojo laikotarpio vyriausybėms, kiek įmanoma greičiau užtikrinti pereimą prie tikrosios demokratijos. Tai taip pat yra raginimas atskirų valstybių valdžios atstovams gerbti savo piliečių e, norą rinktis į taikės demonstracijas ir ne, nemalšinti jų smurtu. Mes taip pat turime pabrėžti laisvų rinkimų svarbą demokratijos visuomenės formavimui. Politinė politinis stabilumas neatsiranda per vieną naktį, tačiau politinį stabilumą remia taip pat ir ekonominė gerovė, ekonomikos augimas. Todėl aš manau, kad e, mes turime sudaryti sąlygas investicijoms e, to regiono šalise, kad tokiu būdu būtų kuriamas tvarus ekonomikos augimas. Kad būtų galima pasiekti šio tikslo, jau yra parengtos tam tikros e, priemonės ir iniciatyvos, jau yra parengtos programos, kurias reikia paremti, kurias reikia išplėsti, kurias reikia geriau koordinuoti. Ir čia norėčiau padėkoti kai kuriems kolegoms, kurie savo pakeitimuose būtent atkreipė dėmesį į tą koordinavimo svarbą yra komisijos komunikatas ir vyriausiosios įgaliotinės komunikatas, kuris vadinasi naujas požiūris į kintančią kaiminystę. Ir jame taip pat, ir tai taip pat yra ir, iššūkis ar reikalavimas Europos išorės veiksmų tarnybai užtikrinti tarpusavio atskaitomybę ir uh, E, sąlygas daugiau už daugiau įgyvendinti praktikoje. Taip pat reiktų paminėti ES ir Tuniso darbo grupės iniciatyvą. E, ta grupė stengiasi geriau koordinuoti europinę ir tarptautinę pagalbą Tunise. Man atrodo, kad labai svarbu vaidmenį vaidina Europos Sąjunga kaip investicija investuotojas ir reiktų stiprinti šitą ES vaidmenį. Kaip tik šiuo metu mes diskutuojame apie e, pereinamai laikotarpį, kalbant apie tiesioginių investicijų apsaugą ir tos apsaugos perkelimą iš nacionalinio į ES lygmenį. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad reikia kovoti su korupcija visose įmanomose sritise ir turime tą pabrėžti plėtodami prekybos santykius su arabų pavasario šalimis. Buvo pateikta 17 pakeitimų, aš visiems dėkoju už konstruktyvų bendradarbiavimą, aš parengiau e, kompromisus remdamasi tais pakeitimais Tačiau su kiekvienu kolega, kuris pateikia pakeitimus, aš pasikalbėsiu konkrečiai, kad e, iškristalizuočiau paskutinę teksto versiją. Dėkoju už bendradarbiavimą. Dėkoju. Yra daug norinčių pasisakyti. Pirmiausia, ponė Romero. Gracias, presidente. Yo quería intervenir en esta. Ačiū pirmininkė. Norėjau tarti keletą žodžių dėl šio pranešimo savo iniciatyvą. Kad e, jis tikrai būtų veiksmingas ir e, iš tiesų būtų sukurta ta tikra laisvos prekybos erdvė viduržėmė jūros regione. Apie tai svajojame 2010-aisiais Barcelonoje vykusioje konferencijoje siekdami viduržėmė jūrą paversti laisvos prekybos zona, o taip dar nėra įvykę. E, žinoma, arabų pavasario įvykiai prisidėjo prie to, kad pasikeistų mūsų santykiai su regiono šalimis, tačiau aš noriu pabrėžti, kad turėtume atlikti poveikio įvertinimą, siekdami įsitikinti tuo, kaip laisvos priekybos poveikis atsilieps pietų Europos šalims turinčiamis turinčiams didelį žemės ūkio, didelį žemės ūkio sektorius. Būdama Andalūzijos atstovų galiu pasakyti, kad Andalūzijos žemdirbiai tikrai buvo labai nepatenkinti paskutiniais susitarimais dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. Tokių protestų gali pasitaikyti taip pat ir Prancūzijoje, Italijoje, Graikijoje, nes e, žemės ūkio produktai iš piečio esančių valstybių greičiau užauga, e, gali būti greičiau pateikiami ES rinką. Padėtis yra labai panaši, e, palyginti su ta, kuomet e, prie ES norėjo prisijungti Ispanija ir Prancūzija ilgą laiką tam e, priešinosi, būtent dėl konkurencijos iš žemės ūkio. Prancūzai nepirko mūsų pomidorų ir apskritai stengiasi blokuoti Ispanijos maisto produktų tiekimą e, į savo šalį, kitas ES šalis, tai gali dabar pasikartoti tą padėtis, turėtume todėl įvertinti poveikį ir pasvarstyti galimas papildomas priemonės tam, kad e, tarpusio papildomumas taptų e, tikrovę ir kad ir žemės ūkio sektoriaus darbuotojai suprastų galimą gaunamą naudą, turint omenyje, kad jau dabar yra labai nemažai žemės ūkio įmonių iš pietų Europos investuojančių į viduržėmio jūros regiono šalis, tačiau viskam reikia dar šiek tiek daugiau laiko, reikia atlikti tą poveikio įvertinimą ir negalime pamiršti, kad ES privalo apsaugoti savo žemdirbius. nes žemės ūkio sektoriui apsaugos tikrai labai reikia, todėl manau, kad šis pranešimas e, savo iniciatyva e, neiškreipytų dabartinės padėties, nes e, perinamam laikotarpiu reikia skirti daug laiko ir dėmesio. Pone Šakė dabar. Ačiū pirmininkė. Mūsų šešiems pranešėjas nedalyvauja posėdėje, todėl jį pavaduosiu bendrabiavimą su pranešėjai jie buvo geras. Pritarėme kompromisiniams pakeitimams, noriu tik paklausti, ar e, trečiai kompromisą būtų galima papildyti nuostatą, pabrėžiant uh, suderinamumo svarbą tarp investicijas vykdančių e, institucijų ir pono Koks. Sarnas vardu norėčiau to paprašyti. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už pristatymą. Prašymo nuostatas yra suformuoluotas tinkamai, nacionalinės institucijos raginamas laikytis galiojančių teisės aktų, užrink, užtikrinti piliečiams teisę dalyvauti protesto akcijose, gerbti jų pagrindinės teisės, e, tikėjimo laisvę užtikrinti. Pone Ešton neseniai kalbėjo apie naujus atsakus kaiminystės politikos srityje siekiant sumažinti teritorinius ir socialinius skirtumus. Pasigendu pranešime daugiau dėmesio ekonominėms ir socialiniams teisėms, nes turi daug bendra su tuo, ką minėjo ponė Romero, nes Europoje yra labai e, svarbu atsižvelgti į tai, kad e, į e, tam tikrų produktų pardavimo kainą skaičiuojama labai daug aspektų, pavyzdžiui, socialinės teisės, lyčių lygybės užtikrinimas ir panašiai. Kitose šalise taip nėra, todėl privalome atkreipti dėmesį į tai, kad pietų pietinėje Viduržemyros regiono dalyje gyvenantis asmenys ir darbuotojai taip pat turi teisę į atitinkamą socialinę apsaugą, į kitas su jų darbo santykiai susijusias teisės, taigi reikia atkreipti dėmesį į antrojo punkto nuostatą. Svarbu mokytis iš savo klaidų. ES buvo pasirašęs asociacijos susitarimus su Mubarako ir Kadafi režimais. Manau, kad iš to taip pat reikia padaryti atitinkamas išvadas. E, e, prieš pasirašant naujus susitarimus būtina užsitikrinti abipusės garantijas, kad bus užtikrintos darbuotojų, žmogaus ir socialinės bei darbo teisės. Ačiū uždėmesi. Labai trumpai pranešimas puikus, tik manau porą dalykų turėtumėm labiau akcentuoti. Gal ir daugiau detalių reikėtų. Visų pirma, turėtumėm e, tvirčiau pasisakyti dėl regionės integracijos procesų ir dalyvaujančių valstybių vaidmens. Tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, reikia kalbėti apie priekybinių, socialinių, infrastruktūros plėtros e, klausimų perspektyvas. Dėl to dėl, dėl Romero pasisakymo, gal iš tikrųjų reikėtų rezultatų lentelės dėl laisvos priekybos e, situacijos, kalbant apie visas viduržėmė jūros valstybės. E, kas būtų galbūt pozityvu abiejom pusėm, reikėtų tai labiau akcentuoti. Thank you. Uh, I am the shadow rapporteur for the Sarlaki. And, uh... Aš esu socialistų frakcijos šešėlinis pranešėjas ir mes remiame šią nuomonę. Norėtumėm pabrėžti tai, ką kai kurie kolegos jau akcentavo. Tai yra, kad uh, labai vėluojame kaip sistema, kaip ES, rengdami patikimą strategiją toms valstybėms, kurios dalyvavo taip vadinamame arabų pavasaryje. Praėjo metai, o mes turime galbūt daug įvairių idėjų, įvairių dokumentų, tačiau labai mažai atsakymų tikrai labai aktualiems problematiškiams klausimams kuriuos kolegos jau akcentavo. Pavyzdžiui, kokią raidą mes norėtumėm remti tose valstybėse, kaip išspręsime tą klausimą, kad konkurencija su, yra su pietų Europos produkcija, kokį žemės ūkį mes norėtumėm ten matyti, kokį žuvininkystės sektorių mes norėtumėm ten matyti, jeigu iš viso norėtumėm kažkokią raidą čia matyti, turint omenyje, kad ir taip mm, žuvi, žuvininkystės veiklos yra pernelyg daug, pernelyg daug yra žvejybinių laivų viduržėmio jūros regione Šengene, kaip reikia išvengti įvairių konfliktų ir konkurencijos su tomis valstybėmis, kuomet e, jos pradės žengti patikimų e, vystimosi keliu. Jeigu šių klausimų neišspręsime, mes e, liksime su ta įprastinė pozicija, kad kažka, kaip, kaip kai ketinimai yra geri, tačiau nėra patikimų konkrečių žingsnių ir, ir, ir strategijų. Jau praėjo vieneri metai, bet vis tiek turime tik tai raginimą komisijai parengti, patvirtinti strategijas, parengti gairias ir taip toliau, taip toliau. Tai labai gražų žodžiai, bet aš manau, kad turime uh, pereiti prie konkretesnių, tvirtesnių žingsnių ir turime aiškiai pasakyti, ką tikrai mes norime padaryti. Prieš šis mėnesius buvo daug įvairių minčių, kaip reikėtų mobilizuoti išteklius, kalbėjome netgi apie maršalo planą Afrikai ir vidurio rytams, mes kalbėjome apie uh, buvusių tyronų turto konfiskavimą ir panaudojimą plėtojimo tikslams, tačiau matau labai mažai tolesnių konkrečių žingsnių įgyvendinant tas gražias idėjas. Ir vėl grįžtame prie pradžios tarsi. Bet ir turiu pasakyti, kad mes remiame nuomonę, mes pakeit, pateikėme ir keletą pakeitimų dėl na, nesminių dalykų. Thank you very much, uh, Mr. Chrysler-Dorfler. Ačiū. Chrysler-Dorfler. Uh, Pone pirmininkė, dėkoju. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad jau dabar Europos Sąjungoje uh, paremtumėme e, atitinkamas valstybės. Paprastai revoliuciniai procesai E, vystosi taip, kad tik jiems pasibaigus žinoma, kaip toliau vystysis atitinkamos valstybės. Prisiminkime, e, kas atsitiko, kai žlugo Europos sąjunga, e, Sovietų sąjunga, atsiprašau, kaip išsivystė, kaip išsivystė, vystėsi buvusios Respublikos buvusios rytų bloko valstybės, kokiu, su kokiamis problemomis susiduria dabar Bulgarija, taigi tie procesai užtrunka. Ir norėčiau pasakyti, jeigu mes nepradėsime greitai veikti atitinkamose sritise, mes negalėsime įvertinti pasiekmių. Ir pakalbėkime taip pat apie žemės ūkį. Aš 17 su pusę metų skiriu dėmesį žemės ūkio politikai ir ES savo žemės ūkio politikoje išvystė tokį protekcionizmą, kuris yra iš tiesų sensacingas. Galime prisiminti Fischlerį ir jo reformą, kai kurie dalykai buvo nesėkmė žemės ūkio politikoje. E, ir jeigu dabar pažiūrėsime kas vyksta Ispanijoje su alyvų, alyvmedžių kultūromis, tai aš galiu apsiverkti žiūrėdamas į tą situaciją. Ir e, iš tiesų, kai kuriuose Ispanijos regionuose tai, kas ten vyksta, yra ne žemės ūkis. To negalima pavadinti žemės ūkiu ir dėl to kalta Europos Sąjunga. Iš tiesų, e, Mes turime daryti viską, kad atitinkamuose mūsų aptariamuose valstybėse būtų vystoma žemės ūkis, nes tokiu būdu bus užtikrinta e, maisto, būtų užtikrintas maisto produktų tiekimas tose valstybėse. Ir taip pat mes turime e, atitinkamai organizuoti žemės ūkio produktų eksportą į tas e, šalis. Tai taip pat yra susiję su vystimosi politikos dalimi. Mes turime padaryti viską, kad tose valstybėse būtų e, patenkintas poreikis. Jeigu pasižiūrėsime į Egiptą ir į situaciją e, skurdžių gyventojų, jeigu, pavyzdžiui, nuvykę į į Egiptą nuvažiuosite ne tik piramidžių pažiūrėti, o į tuos kvartalus, kur gyvena e, skurdus žmonės, tai pamatysite, kad iš tiesų reikia e, žemės ūkio ir žuvininkystės politikos reformos. Taip pat norėčiau paliesti ir migraciją. Europos Sąjungoje mes taip pat turime savų problemų, e, tačiau negalime sakyti, kad e, jeigu jeigu to, nepaisant mūsų problemų, į mūsų kraštus persikels dar problemos iš e, mūsų aptariamų valstybių, tai mes negalėsime įvertinti visų pasiekmių. Dėkoju, ponia Chrysler Dorfer. Pone Gomes. Dėkoju, ponia pirmininkė. Kai kurie mano frakcijos kolegos ir mūsų šešėlinis pranešėjas pabrėžė labai svarbius aspektus. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nudirbtą darbą ir norėčiau pabrėžti tai, kad kad ir komisija, ir parlamentas turėtų skatinti didesnį poveikio. Mūsų komitetas ir mūsų parlamentas turėtų įvertinti poveikį ir, ir taip pat numatyti įmanomus konfliktus. Pavyzdžiui, yra dvi priežastis energetikos sritis yra susijusi ne tik su elektros energija ir dujomis, bet ir su atsinaunančiais energijos šaltiniais ir, tai, ir tame slypi didžiulis potencialas taip pat ir Šiaurės Afrikoje. Tačiau tokioje studijoje, po, tokiame poveikio vertinime reiktų apžvelgti tokius potencialus. Ir manau, kad būtų gerai, kad mūsų komitetas pabrėžtų šių aspektų svarbą. Taip pat reikia pabrėžti nacionalinių įstatymų svarbą, demokrat... įstatymo viršenybės svarbą. Mes negalime kalbėti tik apie investic... atmosferos investicijoms gerinimo, nekalbėdami apie įstatymų viršenybės principą. Uh, Aš suprantu, kodėl pranešėja kalba apie, apie tam tikrus aspektus šiame pranešime, tačiau mes turime e, iškristalizuoti tai, kas yra svarbiau mūsų komitetui. Ir mes turime pabrėžti, kad mes rimtai vertinsime, ar siūlomi planai, siūlomos strategijos bus tinkamai įgyvendinami. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad būtų labai svarbu kur nors šiame dokumente kalbėti apie moterų vaidmenį. Nes iš tiesų, kaip Kaip tos kaiminystės politikos valstybės pasinaudos moterų potencialu, tai joms bus tam tikras išbandymas. Ir manau, kad tai yra labai svarbus aspektas ir me, to labiau, kad mes žinome, kad kai, kai kuriuose tų visuomenių moterų integravimasis į politinį ir ekonominį gyvenimą iš tiesų susiduria su didžiuliais išbandymais ir tai bus susijęs su visų demokratizacijos procesu. Dėkoju. Pirmininkas kalba be mikrofono. Ačiū pirmininkė, pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai už parengtą dokumento tekstą, už jos atvirumą, lankstumą, svarstant pakeitimus. Aš iš 17 pakeitimų pateikiau keturis Prieš kurį laiką gavau pranešėjos elektroninę žinutę, kurioje sakoma, kad jie atsižvelgs į mano pakeitimus. Norėčiau keletą aspektų paminėti. Buvo kalbama apie saveikumą ir energetikos rytyje su Šiaurės Afrika, pietų viduržėmio jūros regiono valstybėmis. Šį bendradarbiavimą reikia stiprinti, prekybą turi apimti tačiau ne tik prekes, bet ir paslaugas, neturėtume apsiriboti vien tik tai prekiamis, turime atsiverti ir prekybai paslaugomis ir ta prekyba turi būti naudinga abiems šalims, tam reikalingas poveikio vertinimas, pateikiau atitinkamą pakeitimą, kurio numeris 10, tikiuosi pranešėja, į jo nuostatas atsižvelgs, turime sutelkti dėmesį ne tik į tam tikrų gaminių eksportą. Ponas Chrysler Dörfler kalbėjo apie maisto saugą. Žinoma, turime ne tik leisti importuoti iš Tuniso pomidorus, Maroko ar moliūgus. Turime savo kelti klausimą, kodėl Šiaurės Afrikos šalis turėtų susitelkti tik ties tam tikrų žemės ūkio produktų eksportą, kuris darytų žalos e, kitoje viduržymė jūros pusėje esančių šalių žemės ūkiui. Taip pat ir, pavyzdžiui, e, alyvogių ir jų gaminių eksportas galėtų e, turėti nemažai neigiamos įtakos Andalūzijos alyvmedžių geraitėms. Aišku, būtina užtikrinti teisinės garantijas užsienio investicijoms. Reikia nepamiršti, kad investuodami mes geriname, didiname šių šalių e, gerovę, todėl mūsų investicijoms yra reikalingos atitinkamos garantijos, e, kadangi Visi siekiame, kad to šalis ekonomiškai vystytųsi. Pirmininkas žodis suteikiamas pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už konstruktyvius pasiūlymus ir pasisakymus diskusijų metu. Pateiksiu kai kuriuos atsakymus, atsakydama bendrai. Noriu iš anksto pareikšti, kad tai nėra pranešimas e, laisvosios prekybos tema, tai nėra teisė, kurios pranešimas, todėl mes galime vadovautis bendresnio pobūdžio nuostatomis. Beje, prekybos e, susitarimas su Maroku buvo svarstomas, prekybos komitete dėl jo buvo balsuojama. Manau, kad kai kuriems kolegoms iš viduržėmio jūros regiono dėl jo kyla tam tikrų sunkumų, tačiau į šią nuomonę mes nedaug nuostatų perkeliame. Iš mano minėto pranešimo tai būtų pirmas aspektas, antrasis yra susijęs su tuo, kad dokumento tekste aš įtraukiau atitinkamus socialinius standartus kuriuos miniu, kuriuos reikia gerinti, kad reikia atsižvelgti į aplinkosauginius reikalavimus ir e, privalome užtikrinti, kad viduržėmė jūros regiono šalis nekartotų mūsų padarytų klaidų, tačiau manau, kad galime atkreipti dėmesį į e, būtinybę įtvirtinti demokratijos ir teisinės valstybės principus Pone Gomiš siūlo šią nuostatą taip pat įtraukti ir e, būtent mes siekime bendradarbiauti, prekiauti, siekdami abipusės naudos tiek e, vykdydami prekių paslaugų e, mainus, taip pat siekime bendradarbiauti energetikos srityje. Pone Chrysler Dörfleri jūsų pasiūlymas susijęs su pagalba padėti savo pačiam. Tai yra vienintelis tvarus pagalbos būdas. Čia su jumis visiškai sutinku ir pritariu, kai kurie kolegos minėjo pereinimo laikotarpio nuostatas ir taisyklės. Tai yra savaime suprantamas dalykas, kuomet konkrečiai dėrėsimės dėl prekybos susitarimų, žinome, įtrauksime įvairias pereinamojo laikotarpio nuostatas siekdami apsaugoti savo žemės ūkio gaminius, tačiau tokių nuostatų mes laikomės pakankamai nusekliai vykdydami ES politiką. Būtent dėl to aš nemanau, kad šias nuostatas reikia įtraukti į svarstamo dokumento tekstą ponė Šakė, kuri pono Desarnės vardu kalbėjo, jos pageidavimas įtrauktas į dokumento tekstą, nes mes apsikeitėme informaciją elektroniniu paštu. Dar kartą dėkoju, kad jie paminėjo šį klausimą. Paskutinis pastebėjimas dėl moterų teisų. Aš e, ypatingo dėmesio jums neteikiau, tačiau ponė Desarnės savo pakeitime aiškiai pabrėžia, kad <clears throat> piliečiai yra tiek moteris, tiek vyrai yra vienodai lygus ir svarbus. Manau, kad tokios nuostatos turėtų pakakti šiame dokumente. Galbūt nedidelė problemėlė iškyla kuris susijęs su tuo, jog jau baigėsi pakeitimų teikimo galutinis terminas ir neturėjome galimybės pristatyti pranešimo be pakeitimų, kiek man yra žinoma, dėl nuomonės bus balsuojama kitą pirmadienį, todėl aš e, tikėdamas išmintingo pirmininko elgesio E, siūlyčiau pateikti atitinkamą e, pasiūlymą, numatyti galimybę teikti pakeitimus žodžiu, nes per tą iki balsavimo likusi trumpą laiką nematau kitų galimybių traukti papildomas nuostatas į šią nuomonę, taigi prašau jūsų paramos ir pritarimo tokiam mano pasiūlymui. Pirmininkas, labai ačiū balsuosime vasario 6 dieną. Ir e, aš manau, kad toliau rengiant kompromisinius pakeitimus bus galima juos papildyti ir žodiniais pakeitimus, jeigu laiku apie tai pranešti tiek mums, tiek šešėliams pranešėjams. Dėl to turėtų kilti problemų. Labai ačiū dabar aštuntasis darbo atvarkės punktas. ES ir Minijos asociacijos susitarimas. Tomas Piotr Poremba yra pranešėjęs šiuo klausimu. Taip pat e, nuomonę turi teikti prekybos komitetas, tačiau jis atsisakė teikti savo nuomonę, tik mes turime visiškai laisvas rankas. Savo pasiūlymai, ponė Poremba, jums žodis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj możliwość. Dziękuję, panie pirmininkie. Ponios ir ponai, džiaugiuosi, kad mes galime pradėti dirbti prie Europos parlamento pranešimo dėl asociacijos susitarimo tarp ES ir Armenijos. Pastaruoju metu aš labai daug rengiausi šiam darbui, lankiausi Kalnų Karabache, sustikau su, atitinkamo, su atitinkam su atitinkamais valdžios atstovais, su, su premjeru, su vyriausybės atstovais, su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Taigi padariau viską, kas įmanoma, kad pranešimas apie Armeniją ir e, tą regioną, apie situaciją ten būtų e, objektivus pranešimas, kad jis apimtų visus aspektus, kad jis atspindėtų tikrąją e, situaciją Armenijoje, tiek politinę, tiek visuomeninę situaciją. Aš norėčiau pakalbėti apie bendrą regiono kontekstą ir tikiuosi, kad šiame parlamente šis pranešimas bus patvirtintas ir manau, kad šis pranešimas prisidės, teigiamai prisidės prie ES ir Armenijos asociacijos susitarimo, kurį tikiuosi mes pasirašysime. Taigi, aš atsižvelgiau į daugybę įvairių aspektų ir klausimų, į tuos dalykus, kurie pozityviai vystosi e, Armenijoje ir taip pat atkreipiau dėmesį į tuos elementus ar tuos aspektus, kuriuos reikia keisti, kur reikia daryti reformas. Taip pat norėčiau patikinti, kad bandžiau atsižvelgti į mūsų visų pozicijas, todėl iškart norėčiau pasakyti, kad aš iš karto laukiu jūsų komentarų, jūsų pastabų, tokiu būdu tikiuosi patobulinti dar savo pranešimą jūsų pozicijomis. Taigi aš suvokiu, kad dar dokumentą galima taisyti ir tobulinti. E, Ir taip pat yra ir daug sričių, kurias, kuriuose e, reikia e, siekti pagerinimo. Pavyzdžiui, reikia ir toliau gilinti kovą su korupcija. Taip pat e, reikia siekti tam tikrų pasikeitimų teisės sistemoje, reikia užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą, taip pat reikia pagerinti parlamento veikimą. turint omenyje ar kalbant apie e, parlamento komitetų įsteigimą. Taip pat reikia pabrėžti, kad kai kurios dalykus Armenijos vyriausybė jau puikiai įgyvendino ir Armenijos vyriausybė bandė e, tam tikras teisės normas priderinti, kiek, įmano, kiek tai įmanoma prie e, ES teisės normų ir taip pat e, ji tuo pabrėžia, kad, Europ, kad e, Europos Sąjunga yra Armenijos pagrindinis tikslas, jie siekia reformų Armenijoje ir ieško tokio sprendimo, kad Armenija kiek įmanoma labiau priartėtų prie ES. Jie taip pat pasisako už aktyvesnį ES vaidmenį Armenijoje ir regione ir taip pat reikia pripažinti, kad E, Armeniją reiktų pagirti už tai, kad e, pavyzdžiui, sėkmingai įvykdė tam tikras reformas, kaip pavyzdžiui, policijo, po, policijos srityje, policijos reforma buvo įvykdyta, taip pat e, e buvo įsteigtas e, piliečių atstovo postas, taip pat vyksta atitinkami pokyčiai e, žiniasklaidos srityje, taigi mes e, matome tikrai daug teigiamų pokyčių, taip pat e, prasidėjo dėrybos dėl vizų režimo supaprastinimo, taip pat prasidėjo dėrybos dėl. E, laisvos prekybos. Taigi yra daug teigiamų aspektų ir aš labai norėčiau, kad mūsų rengiamas pranešimas būtų dokumentas, kuris galėtų padėti ir ES, ir Armenijai toliau vykdyti reformas ir toliau stiprinti Armeniją kaip valstybę. Aišku, aš suvokiu, kad yra daug jautrių, sudėtingų klausimų, kurių negalima pamiršti, taigi negalime jų apeiti ir šiame pranešime. Tai yra, pavyzdžiui, Kalnų Karabacho klausimas. Aš pats E, buvau nuvykęs į Kalnų Karabachą, taigi aš suvokiu, kas vyksta, koks yra bendras kontekstas. Aš esu pakankamai gerai susipažinęs su situacija Kalnų Karabache. Taip pat norėčiau, ponios ir ponai, atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šitas pranešimas, kuriame kalbama apie asociacijos susitarimą neturėtų neturėtų ypatingai liesti Kalnų Karabacho klausimo. Bet manau, kad šis Kalnų Karabacho klausimas bus atitinkamai e, suformuluotas SBO sustikimuose ir kad Minsko darbo grupės e, darbe tai atsispindės ir kad mes padarysime viską, kad netvertume Pandoros skrynios. Nes aš tikrai norėčiau, kad e, tas e, kalnų, ta Kalnų Karabacho problema labai ypatingai neįtakotų mano pranešimo. Taigi toks būtų pirmasis E, pranešimo pristatymas. Aš laukiu pirmosios diskusijos. Noriu pasakyti, kad esu atviras visoms jūsų pastaboms. E, aš esu pasirengęs daryti kompromisus. Tikiuosi, kad kartu su šešėliniais pranešėjais mes padirbėsime taip, kad šis pranešimas apie Armeniją bus mūsų visų bendras, geras ir objektivus pranešimas, kuriame atsispindės e, taip pat ir Armenijos siekimas priartėti prie ES, bet e, tuo pačiu nebus nutylima ir tai, kad toje valstybėje yra tam tikrų problemų kurias, ir tam tikrų dalykų, kurias reikia keisti. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegai Porembai už e, tolygaus pranešimo projekto pristatymą prieš e, pradėmus kalbėti e, asociacijos susitarimą atskirais klausimais. Norėčiau keletą įžanginių pastabų išsakyti. Turėtume, sakydami savo poziciją, ne labai elgtis apdairiai ir neteikti paramos vienai ar kitai konkuruojančiai politiniai grupuotė ir partijai, kaip dėl anksčiau atsitikdavo rengiant Europos parlamento pakeitimus. G ir H klausimais e, dėl išaldytų konfliktų pritariu teikiamos nuostatoms, tačiau G punkte, manau, būtų neteisinga taikyti atitinkamas nuostatas visą Armenijos teritoriją. Galbūt e, e, tai yra tam, tam tikra spausdinimo klaida. Taigi pritarčiau G punkto pagrindiniams principams ir žinoma noriu paremti Minsko grupės mėginimus ieškoti abiems šaliems primtinų sprendimų dėl Kalnų Karabacho. Pasigendu vieno aspekto diskutuojant e, dėl asociacijos sutarties būtent uh, sąlyčio su prekybos sutartimi. Manau, kad nebūtų galima taikyti šio susitarimo e, arba suderinti su e, problemomis e, pasienyje tarp Turkijos ir Armenijos transporto srityje. Ypatingai, manau, reikėtų raginti Turkiją panaikinti kliūtis pasienyje turime palankiai vertinti naują komisijos požiūrį dėl kaiminystės politikos ir aš tikiuosi, kad asociacijos sustarimas su Armenija paskatins tolesnės reformas jų vykdymą šioje šalyje. ES šioms reformos pritars ir jas palaikys. Taip pat noriu teigiamai įvertinti Armenijos gyventojų valdžios institucijų paramą. E, europiniams įsipareigojimams ir pritarimą, e, norėčiau priminti būtinybę pradėti dėrybos dėl viso apimančios laisvos prekybos erdvės ir pradėti vizų liberalizavimo procedūras. Norėčiau paraginti Armeniją greičiau e, ratifikuoti tarptautinio baudžiamojo teismo e, Romos statutą ir daugiau dėmesio skirti kovai su korupcija, kaip minėjo pranešėjas pabaigai. Labai svarbu pranešime pažymėti, kad gegužės mėnesį būtina užtikrinti sklandžią rinkimų eigą. Tai e, tik tai patvirtintų, kad Armenija yra demokratinė valstybė ir tikiuosi, kad Armenija sėkmingai išlaikys šį egzaminą bei parodys atinkamą pavyzdį. Ačiū uždėmesi. Paldies, priekšsēdētājs. Kolēģis, esmu Eņas Zinotais no SND grupas. Kolegos, esu socialistų šešėlinis pranešėjas. Dažnai kaip šešėlinis pranešėjas neturiu ką pridurti pranešimas parengtas labai profesionaliai, yra labai aiškus, kad nebūtų priežasčių kokiems konfliktams pranešimas dėl Armenijos rengiamas lygiai grečiai su pranešimu dėl Azerbaidžiano. Tai teisingas požiūris. Todėl pridučiau tik tai e, vieną sakinį e, dėl pranešimo dėl Armenijos ir dėl Azerbaidžiano. Dėrybų procesas dėl Karabaho problemos sprendimo turi vykti intensyviau. Tai atitiktų žmonių interesus tiek Armenijoje, tiek Azerbaidžiane ir bipusiškai naudingas sprendimas suteiktų naujo paskato abiejų valstybių ekonominiai, politiniai raidai. Aš manau, kad tai taip pat paskatintų ir, ir dėrybas, dėrybų eigą ir aktyvų dalyvavimą juose. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Porembai už puikiai atliktą darbą. Manau, kad jeigu šešėliniam pranešėjui nėra ką daugiau e, tai pasakyti, tai rodo, kad pranešimas parengtas puikiai. Danke, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite. Pone Lunačiak, dėkoju ponė pirmininkė, aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti ponui Paremba už E, tikrai puikų pranešimą, kuris yra labai, nors ir trumpas, bet atspindi esminius dalykus. Norėčiau užduoti klausimą sekretoriatui, kodėl pakeitimų pateikimo terminas yra toks trumpas, kodėl jis yra nustatytas po ryt, tai yra po dviejų e, dienų, kai tuo tarpu tik tai gale vasario balsuosime dėl šio pranešimo e, komitete. Kaip žinote, afeto mūsų komiteto Delegacija vasaro 19-21 dienomis vyks į Azerbaidžianą ir Armeniją, todėl manyčiau, kad būtų prasminga prailginti pakeitimų pateikimo terminą. Žinau, kad sekretariatui tai gal nelabai patiks, bet bent jau e, iš tiesų mes dar tam turime laiko dėl to, kad galutinis balsavimas plenarnėje sesijoje yra tik tai kovo mėnesį. Taigi manau, kad jeigu jau mes vyksime į tas šalis, tai manau, kad e, turėtume galimybę. E, turėtume turėti galimybę kažką dar pakeisti pranešime po to vizito. E, o šiaip, man atrodo, labai gerai, kad abu šios pranešimus dėl Armenijos ir dėl Azerbaidžiano nagrinėjame lygiai krečiai. Ir kaip jau buvo pasakyta, kad būtų labai svarbu e, kad neatsirastų kažkokių problemų, kurias galėtų panaudoti abi tos šalis viena prieš kitą. E, norėčiau pasakyti, kad aš pati teiksiu pakeitimus ir dėl Armenijos, ir dėl Azerbaidžiano, ir man taip pat yra labai svarbu, kad e, pabrėžti, kad yra tikrai didžiulė problema e, dėl to, kad abi šios valstybės yra E, rytų partnerystės ir ES kaimnystės politikos šalis, tačiau tarpusavyje jos yra didžiuliame konflikte ir todėl yra, yra didžiulių problemų dėrybose, derantis su šiomis valstybėmis, net ir Euronės dėrybose. Taigi mes turime ieškoti kažkokio sprendimo. Taip pat norėčiau, kad čia šiame pranešime atsispindėtų tai, kad asociacijos susitarimas turėtų būti siejamos su dėrybomis dėl Kalnų Karabacho problemų sprendimo. E, reikėtų pabrėžti, kad Armenija turėtų atitraukti savo karinės paėgas ir jeigu mes sudarome e, tokius asociacijos susitarimus, tai turėtų būti kažkokios, siekiama kažkokios pažangos ir taikos procese. E, taip pat yra e, labai svarbu kalbėti apie rinkimus, kurie įvyks 2012 metų gegužės mėnesį ir turime skatinti e, visas, raginti visas politinės jėgas e, turėti tinkamą prieigą prie žiniasklaidos. Taip pat, kalbant apie žmogaus teises yra taip pat keletą aspektų, kuriuos reikėtų pabrėžti šiame pranešime. Taip pat reikia kalbėti apie e, aplinkosaugos politiką. Yra įsteigtas aplinkosaugos e, centras, tačiau e, vis tiek reikia pabrėžti, kad dar yra daug ką, ką nuveikti šioje srityje. Ir jeigu ir yra vyrauja kažkoks konfliktas, tame regione, kaip Kalnų Karabacho, tai nereikia laukti su ekologinių problemų sprendimu tol, kol bus išspręs, išspręstas tas konfliktas. Matau, kad tai yra paminėta G punkte, kur yra kalbama apie visą Armenijos teritoriją. Aš norėčiau pateikti pakeitimą, kuriame nebūtų to, to šaltinio sakinio, jei bus sudarytas, būtų taikomas visai Armenijos teritorijai, o kalbėti apie daryti nuorodą jungtinių tautų hartiją ir į, SB, į ESBO. Manau, kad tai, apie tai kalbėti būtų prasmingiau negu apie e, visą Armenijos teritoriją. Taip pat e, norėčiau pakritikuoti tokį dalyką, kad abiejose valstybėse yra didžiulis didžiulis ginklavimosi potencialas ir, ir kalbant apie kaiminystės politiką, iš tiesų mes neturėtume toleruoti to ginklavimos ir manau, kad tai turėtume pabrėžti šiame pranešime. Ir paskutinis dalykas, jūs suprasite, kad mes žalieji tikrai norime, kad būtų daromas, daroma nuoroda į atominės, į atominės elektrinės metsamor uždarimą. Dėkoju. Alaki. Dėkuoju, ponas Alaki. Uh, initial... Ačiū, tai pirmosios diskusijos dėl šių dviejų dokumentų ir labai vertinu uh, galimybę aptarti juos kartu. Taip pat uh, labai vertinu pranešėjo um, projektą, kuris yra labai geras, subalansuotas, paremtas gerais ketinimais. Bet taip pat pritarčiau ir kitiem kolegoms, kad negalime ignoruoti Kalnų Karabaho konflikto, diskutuodami susitarimą, pavyzdžiui, tarkim, asociacijos sutarimą tarp es ir šių dviejų šalių. Tam tikrų būdų mes turėtumėm pasistengti prisidėti prie dėrybų dėl šios problemos sprendimo. Ir uh, įdėti savo indėlį. Nors aš ir nepasakau paprastai dėl, už tai, kad reikėtų viską sėti su tam tikromis sąlygomis. Vis tik tai čia aš galvočiau, jog um, kažkoks tai sąlytis, kažkoks tai ryšys, ryšio nubrėžimas tarp asociacijos sutarčių, tarp šių dviejų šalių ir Kalnų Karabaho problemos sprendimo galėtų būti šiame dokumente. Galima būtų paieškoti galimybių spręsti tą klausimą, ypač atsižvelgiant, pavyzdžiui, į mm, parlamento pranešimą, kuris buvo patvirtintas praeitų metų balandį dėl Kaukazos, tai, Kaukazo klausimų. Taip pat reiktų atsižvelgti į jungtinių tautų rezoliucijas Todėl ir teikčiau savo pakeitimus ir papraščiau kolegų nuomonės šio klausimo. Aš galvočiau, kad reikėtų šios du dokumentus sieti su tais trim dalykais. Tai yra visų pirma pasitikėjimo stiprinimas ir incidentų prevencija, užtikrinant kontaktus tarp tų, tarp tų dviejų valstybių, taip pat, kad Armenijos pajėgos būtų atitrauktos iš Kalnų Karabacho. Uh, ir kad būtų sukurtos tikros taikų palai, taikos palaikymo pajėgos, kuriuose dirbtų įvairios valstybės kartu. Aš jau pradėjau diskusiją su socialistų frakcija ir labai džiaugčiausi, jeigu kolegos iš kitų frakcijų išsakytų savo nuomonę dėl tokių trijų pakeitimų.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 susijęs e, su asociacijos sutartimis, kurios e, yra tam tikris pastai, kaip išvengti tų pastų, e, kai blokuojant vieną sustarimą bus blokuojami visi kiti. Thank you, Chairman. First of all. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sako ponas Kirilov kaip jau pasakė kolegos, yra labai gerai, kad mes abu šios pranešimus e, nagrinėjame lygiai grečiai, nes iš tiesų yra labai svarbu pateikti visapusišką požiūrį ir tai yra susiję taip pat ir su mūsų tikslais, o man atrodo, kad mūsų pagrindinis tikslas yra aktyvus ES vaidmuo tame regione. E, Europos, Sąjungos, Europos Sąjunga turi didžiulių strateginių, strateginių interesų ir tas interesas yra šio regiono vystimasis. Nežinau, ar kolegos atkreipė dėmesį į komisijos komunikatą, kuris buvo patvirtintas praėjusiais metais. Tame komitete sakoma, kad kad tam tikrų konfliktų egzistavimas, o čia paminėtas ir Pietų Kaukazas, e, kelia didžiulę grėsmę visam regionui ir jo stabilumui. Taigi, dėkodamas pranešiai už tokį subalansuotą pranešimą, aš galėčiau tik pabrėžti, kad mes negalime uh, užsimerkti ir nepastebėti šito konflikto, kuris tęsiasi 20 metų. Manau, kad mes turime im, prisimti visą savo atsakomybę ir manau, kad mūsų komiteto vizitas į abi šalis, į Armeniją ir į Azerbaidžianą tikrai yra puikiai idėja, ir man, nes manau, kad mūsų parlamentas negali stovėti nuo šalyje. Uh, Mes turime daryti viską, kad būtų sukurtos sąlygos abipusiam pasitikėjimam, kad e, abiejų šalių parlamentai vystytų konstruktyves diskusijas. Manau, mes e, turėtume likti šio proceso nuo šalyje. Ir turime aktyviai padėti Armenijai ir Azerbaidžia, Azerbaidžianui išspręsti konfliktus ir priartėti prie Europos Sąjungos. Kalbant apie kitas idėjas, e, kitų kolegų išsakytas idėjas, man atrodo, jūs tikrai teisūs, mes turime koncentruotis į abi šias šalis ir ypač atsižvelgiant į artėjančius rinkimus, turime pabrėžti, kad šiame regione. E, reikia užtikrinti sklandžius rinkimus ir manau, kad e, savo vizito metu mūsų komiteto delegacija turėtų ypatingą dėmesį skirti busimiesiems rinkimams. Ir aš praėjusi kartą, kai lankiausi Armenijoje, girdėjau tam tikrus įsipareigojimus iš įvairių valdžios atstovų. E, ir tikiuosi, kad dabar mes matysime, kas yra daroma, kad būtų užtikrinti sąžiningi ir sklandus rinkimai. Ir manau, kad mes turėtume teikti tiek techninę pagalbą šioms šalims, ypač Armenijai, artėjant rinkimams ir derinti tą techninę paramą e, su kitų e, partnerių teikiama parama, pavyzdžiui, SBO ir taip toliau. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, Chair. I don't want to repeat what colleagues have said. It seems that there is general agreement. Junkė, noriu pakartoti, ką kolegos sakė. Panašu, kad yra bendras sutarimas tarp kolegų šešėlių pranešėjo ir pranešėjo dėl šio pranešimo. Puikiai padirbėta, tik tai noriu paminėti tai, kad turime būti, aišku, labai atsargus, kai kalbame apie tą mintį, kad reikia sieti Kalnų Karabaho problemą su asociacijos susitarimu pasirašymu. Aš sutinku, kad reikėtų žengti žingsnių tą linkmę, bet nereikėtų nueiti per toli ir mm, šio susitarimo pasirašymą susijęti su ta būtina prielaida, tai yra Kalnų Karabaho problemos sprendimu, nes mes žinome iš tavo patirties, kad tas klausimas ir taip gali užblokuoti visus procesus, tad būkime atsargus manau, kad labai svarbu šioms dviems valstybėms ir bendrai pietų Kaukazo bendrai aplinkai, bendram klimatui, kad e, ryštingai žengtumėm link šių dviejų sutarimų. Manau, kad pažanga šio klausimu turėtų sieti e, šias valstybės su europinė perspektyva tam tikrą prasme, jeigu taip leisime pavadinti. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad bent jau dabar šis klausimas panašu atrodo yra svarbesnis, patrauklesnis Armenijai kuri daro sparčią pažangą dėrybose. Panašu, kad kita vertus Azerbaidžanas nėra gal taip entuziastingai nusiteikęs dėrybos, dėrybų atžvilgių. Tad aš manau, jeigu galvotumėm apie svertus kažkokius, tai kurie galėtų suveikti dėl šių dviejų valstybių, tai turėtume atsižvelgti tai. Ir be to reikia pasakyti, kad mūsų komiteto pirmoji delegacija vyks į Armeniją ir Azerbaidžianą ir sutinku, kad gal reikėtų daugiau skirti laiko pakeitimams, nes tai galėtų mums padėti atidžiau išanalizuoti tas formuluotės, kurias mes panaudosime pakeitimuose, pas, kurie pasiūlyti būtent dėl to, tų sąsajų dėl Kalnų Karabachų. Karabaho problemos ir manau, kad e, galbūt galėtumėm pateikti tuos pakeitimus su, su bent jau pagrindinių frakcijų parašais, kad žinia būtų tvirtesnė. Uh, Norėčiau Jūs informuoti, kad vasario pabaigoje vienas iš Euronės komitetų surenks pirmąjį posėdį Armenijoje. Iš karto po to, kai Afeto delegacija ten bus apsilankiusi, aš manau, kad viena vertus tai prisidės prie to, ką aš jau minėjau. Bet aš taip pat galvoju, kad mūsų delegacijos apsilankimas Azerbaidžianėje ir Armenijoje, ir taip pat to komiteto posėdės į Revanę leis būtent mums atidžiau pažvelgti į tuos klausimus, apie kuriuos čia kalbame. Dankeschön, Herr Präsident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti visiems kolegoms, kurie mano, kad yra gerai tuo pačiu metu lygiai grečiai svarstyti abu šios pranešimus nežinau, kodėl mes negalėjome iš, išklausyti ir pranešimo dėl Azerbaidžiano pristatymo renkti bendrų diskusijų, nes iš tiesų mes jau ir dabar aptarinėjame abu tuos pranešimus. Man atrodo, kad abiem šiem pranešimam yra bendra tai, kad yra tas e, bandymas užtikrinti abiejų šių šalių vystimasi. Manau, kad tik tokiu būdu mes užtikrinsime stabilumą visame regione ir to regiono klėstėjimą. Tačiau manau, kad minėjimą, Kalnų Karabacho problemos minėjimas e, yra tikrai sažiningumo įrodymas. Manau, kad ši problema yra tokia žinoma visiems, kad mes neturime nu, jos nutilėti. Manau, kad tai yra mūsų Europos parlamento vaidmuo kalbėti tiesiai apie tam tikrus konfliktus, nes jeigu mes ne, nekalbėsime tiesiai, tai mes neprisidėsime prie problemo sprendimo. Galbūt mes turime būti atsargesni pasirinkdami žodžius, tačiau mes turime pasiūsti labai aiškę žinę, labai aišku signalą. Taigi, man atrodo, kad nėra pakankama tik tai e, išreikšti paramą Minsko grupiai. Mes, ir, mes remiame Minsko grupę, tačiau Aš nemanau, kad Minsko grupė turi pakankamai priemonių prisidėti prie, e, prisidėti prie tokios sudėtingos problemos sprendimo, nes tai yra tikrai sudėtinga politinė problema ir manau, kad mes ją turime minėti. Ir, o tik paminėti, kad ši problema yra sprendžiama Minsko grupėje, tai nėra pakankama. Nes tokiu būdu mes tarsi e, atsisakome savo atsakomybės. Manau, kad yra tam tikrų aspektų, kurių negalima išvengti, kuriuos reikia būtinai pasakyti. Taip pat turime, pa, pavyzdžiui, be kita ko turime kalbėti apie pabėgėlių teisę grįžti namo. Tai yra universali e, teisė ir ji, ši žmogaus teisė turi būti taikoma ir tiem pabėgėliam, kurie pabėgo iš e, Kalnų Karabaho. E, aš turiu omeny Azerbaidžiano piliečius ir taip pat tuos Armenijos piliečius, kurie e, turi pabėgėlio statusą. Taigi pabėgėlių grįžimas yra svarbi problema ir mes parlamentarai turime ją paminėti. Taip pat e, kalbėdami apie Kalnų Karabacho problemos sprendimą, mes turime, turime kalbėti apie tarptautinės teisės priemonės, nes kitų priemonių čia nėra, čia reikia taikyti tarptautinę teisę ir e, mes turime kalbėti apie neteisėtai okupuotas teritorijas ir e, ginkluotųjų pajėgų atitraukimą iš tų teritorijų. Taigi Manau, kad mes savo e, bičiuliams iš Armenijos e, turime pasiūlyti, jeigu jie nori padėti Rusijai, tai, tai tokiu būdu tik tai dar labiau pablogės regiono ir pačios Armenijos e, situacija. Kolegė, Herr Berichterstatter. Dėkoju. Ačiū kolegai žodis pranešėjai, ponai Parembai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms ir kolegiams, kurios kalbėjo, diskutavo apie mano pranešimą. Esu labai dėkingas už jūsų mintis ir pasiūlymus. Norėčiau reikšti, kad pritariu poniai Lunaček ir ponui Kovačiu dėl G punkto. Pateiksiu atitinkamas pataisas, taip pat ir dar pasienio padėties tarp Armenijos ir Turkijos, siekdamas, kad jūsų saumos nuostatos būtų įtrauktos į pranešimą ponui Landsbergiui. Noriu padėkoti už pateiktą informaciją. Ja reikia įvertinti ir patikrinti. Kalbėdamas apie policijos reformą, turėjau omenyje struktūrinę, institucinę reformą. Ir tie argumentai, kuriuos minėjote, žinoma, jas būtina patikrinti Ir galiu pažadėti, kad e, kaip pranešėjas užsimsiu šiais klausimais nedelsant dėl Kalnų Karabacho, žinoma, suprantu tuos e, argumentus, kad turime daugiau dėmesio skirti tam klausimui, kalbėti atvirai, be užuolankų, tačiau aš praleidau tame regione nemažai laiko, kaip ir Armenijoje. Ir galiu pasakyti, kad įtampa ten yra tokia didelė, kad atsižvelgdami į bendradarbiavimo susitarimą turime elgtis labai apdairiai ir labai apdairiai parengti savo poziciją šio klausimu, nes man neatrodo, kad Europos parlamentas galėtų šį konfliktą išspręsti. Mano nuomonė, Europos parlamentas turėtų tinkamai aprašyti šį konfliktą, galbūt pateikti rekomendacijas susijusias su tolesniais žingsniais, tačiau mums bus labai sudėtinga šį konfliktą išspręsti. Tai pranešimas apie Armeniją. Suprantu, kad negalime išbraukti Kalnų Karabacho iš jo, tačiau labai tikiuosi bendradarbiavimo su visų frakcijų šešėliniais pranešėjais, siekiant rasti tokias formuluotis, e, kurias pasitelkia galėsime atsižvelgti faktinę padėtį, tą mm, situaciją aprašyti. Aš esu tam pasirengęs ir to pagėdaučiau, tačiau tikrai labai prašau ne paversti šio pranešimo arba nepaskirti jo vien tik tai konflikto Kalnų Karabache sprendimui. Nepaisant to, kad jo reikšmė yra labai didelė. Dar kartą noriu pabrėžti, kad dauguma pranešime keliamų uh, klausimų ir pateikiamų informacijų. Jomis daugiausiai siekiame objektyviai įvertinti dabartinę padėtį Armenijoje, pabrėžti Armenijos siekius, e, savo tikslus susijusius su buvimu Europoje, e, kokiais kriterijais Armenija vadovaujasi, mano nuomonė, tai yra europiniai kriterijai ir šio pranešimu turėtų būti įnešamas e, indėlis į pažangą tiek iš ES, tiek iš Armenijos pusės ją skatinant. Todėl labai nekantriai ir viltingai laukiu susitikimo su šešėliniais pranešėjais ir dar kartą kartoju, esu pasirengęs e, atsižvelgti į visus pasiūlymus ir rekomendacijas, kuriais būtų galima pagerinti šį pranešimą jo nuostatas tam, kad po balsavimo galėtume būti įsitikinę, kad padarėme viską, kas mūsų galioje, kad šis pranešimas tikrai būtų geras ir naudingas tiek ES, tiek ir Armenijai. Tiek būtų mano minčių, dar kartą noriu padėkoti už dėmesį ir už jūsų mintis. little remark. When they is, I uh, listen to words about great progress. Nedidelė pastaba, kur kalbame apie pažangą, siekius, europinius standartus. Norėčiau priminti uh, jog komitetas neseniai pasakė žurnalistams po stikimo dėl labai gerų santykių su Arminija. Apie 80 procentų Arminijos pramonės priklauso valst... E, Rusijos valstybės įmonėms. Labai gera pažanga. Tik tai 20 procentų lieka pažangai jeigu mes džiaugsimės toliau tuo. Dėkoju. Iš to galima būtų daryti kitokią išvadą, visiškai priešingą išvadą, bet tą padarysime kitose diskusijose. daugelis kolegų klausia dėl pakeitimų pateikimo termino, kad jį reiktų nukelti. Manau, kad iš tiesų būtų prasminga, kad kad galutinis pakeitimų terminas būtų vasaro 28, kai grįšime iš savo vizito, tada e, kovo 21-22 dienomis balsuotume e, komitete ir balandžio mėnesį plenarnėje sesijoje, nes manau, kad tikrai tokia ir yra mūsų vizito prasme ir tikrai tas pasiūlymas nukelti pakeitimų pateikimo terminą yra tikrai prasmingas. Atrodo, niekas tam neprieštarauja. Dėkoju toliau. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas, ponios Anelyje Temeki pranešimas. Dėkoju Jums iš anksto už tai, kad pristatysite savo pranešimą dėl ES ir Azerbaidžiano asociacijos sustarimo. Azerbaidžan on ollut Ačiū pirmininkė. Azerbaidžianas neseniai labai dažnai nušviečiama žiniuose ir Davose buvo viena iš temų. Jų ekonomika auga ir tai pritraukia didžiulį vakarų susidomėjimą. Jų naftos sektorius išaugo 8 procentų e, dydžių, o visa likus ekonom, visos likusios ekonomikos augimas yra 11 procentų, taigi e, jų augimas daug didesnis nei mūsų. Jų kredito reitingo įvertinimas yra reitingavimo agentūrų netgi padidintas neseniai. E, o šioje pasaulio dalyje mes pastebime priešingas tendencijas. Taigi, natūralu, jog ES siekia aktyviai dalyvauti dėrybose dėl asociacijos sutarimo su, su šia šalimi. Ir ypač labai svarbu, aišku, yra energetikos klausimai, nes tai diktuoja klimatą mūsų diskusijų su Arminėje Azerbaidžianu. Tai yra tarsi visų mūsų santykių lokomotyvas. Esame lankėsi šią valstybę, esame kalbėjęsi dėl šių ir kitų klausimų. Komisaras Kalas ypač dirbo šią klausimą. Mūsų interesai yra bendri. ES reikia patikimo energijos tiekimo. Azerbaidžianas nori užtikrinti savo rinkų įvairovę. Šiuo metu ES ir Azerbaidžianas dirba dėl, bendro, dėl specialaus energetikos sustarimo, kuris būtų šio asociacijos sustarimo dalis. Kol kas pačios dėrybos dėl asociacijos sustarimo neprasidėjo. Taigi reikia kalbėti ne vien tik tai apie ekonominius dalykus, aišku, būtent tai buvo kalbama apie, apie tai davose dėl suprantamus priežasčių, tačiau reikia nepamiršti ir demokratijos klausimų, kas mums aktualu. Kaip žinome, čia dar daug ką būtų galima padaryti Azerbaidžiane, bet yra jau padaryta ir pažangos, užtikrinant, pavyzdžiui, žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę, tačiau reikia tolesnių žingsnių. Opozicijos, nevyriausybinių organizacijų situacija turi pagerėti, jiems turi būti užtikrintos didesnės laisvės, galimybės dirbti. Ta demokratijos dalis turi būti akcentuojama nepamirštant, aišku, nuomonės laisvė, žodžio laisvės, kitų laisvių, tai yra tų įprastinių laisvių, kuriamis turėtų naudotis piliečiai Azerbaidžiane. Ir ES turi turėti tai aminyje ir turi rūpinti šiais aspektais, galvodama apie savo santykius su Azerbaidžianu. Pirmininkė. Šiek tiek pakomentuosiu ir tai, ką kolegos pasakė dėl Armenijos, tai yra dėl, dėl tos nuomonės, kurią mes tik svarstėme, kadangi tai yra susiję klausimai. Kalnų Karabachas yra problema. Ir dėl Minsko grupės reikia išsakyti kritišką poziciją, kadangi nėra padaryta pažangos. Tačiau parlamentas turi išspręsti šią problemą. Ir turime turėti omenyje, kad Minsko grupėje nebuvo atstovavimo Europos Sąjungai. Prancūzija, Rusija ir JAF dalyvavo ten, tačiau ne Europos Sąjunga kaip po tokia. Ir manau, kad tai yra gana keista. Čia jau būtų švelniausias toks įvertinimas. Kalnų Karabaho klausimas labai svarbus ir mes nuolat kalbame apie tai, kad reikia rasti sprendimą. Pritariu ankstesnio pranešimo rengėjų panai parembai, kad turime būti labai atsargus. Parlamente mes galime galvoti apie tai, koks galėtų būti ES vaidmo ieškančios problemos sprendimo. Europos Sąjunga niekuomet ne, anksčiau nebuvo šios problemos sprendimo dalis ir tai yra sunkumas, su kuriuo, manau, mes susidurėme ir kurį turime spręsti. sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl Pandoros skrynios. Aišku, kad sunku tos klausimus būtų išspręsti vien tik tai balsavimo keliu. Žinome, kad pozicijos yra labai susiskaldžiusios. Nei viena partija nėra pasirengusi žingsnį, žengti žingsnius į priekį, kad rastų bendrą sprendimą su kitomis partijomis. Taigi turime tai turėti omenyje, atsižvelgti tai, kad kol kas ES stovėjo tarsi nuo šalyje. Toliau ponia Lūna čia kalbėjo. Apie tai, kad kritiškai turėtumėm pasisakyti ir dėl ginklavimosi varžybų tam tikrą prasme vykstančių tarp šių valstybių. Tas tiesa, daug jų išteklių yra skirta būtent ginklams įsigyti, o tai nereiškia, nežada nieko gero žmonių gerovės užtikrinimo prasme. Skėlas panas Kovašev kalbėjo apie, ir kiti kolegos kalbėjo apie Kalnų Karabaho problemą. Atsakymas yra toks, kaip aš sakyčiau, turime būti labai atsargus, turime suvokti, koks ES vaidmo buvo iki šiol. Uh, turime atsižvelgti tai ir manau, kad e, negalime teikti, jog Armenija ir Azerbaidžianas yra tokios pačios lygiavertės dėrybinės partnerės mūsų požiūriu. Tačiau tai neturi reikšti, kad mes turėtumėm iš aukšto žiūrėti juos ar pamokslauti e, dėrybose, juk Azerbaidžianas yra suvereni valstybė. Bet, sakyčiau, yra problema dėl išpažįstamų vertybių, dėl bendrųjų principų, yra problemų su Azerbaidžianu ir manau, pavyzdžiui, jeigu parlamentas nepatvirtins, nei neatmes siūlomo asociacijos sutarimo, uh, tai turėtų pasakyti komisija, kad mes norime visos informacijos, kad e, galėtumėm susiformuoti aiškę poziciją. Much, Chairman. uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad kalbant apie bendrą situaciją susijusią su šiuo konfliktu, galėčiau pasakyti, pranešėjai, kaip ir ankstesnio pranešimo e, autoriui, kad pranešimas yra subalansuotas, tačiau reikia pabrėžti, kad iš ES požiūrio taško buvo e, pasiekta pažangos per pastarosius trijus metus, nes tas regionas anksčiau tarsi buvo mėgančioji gražuolė, dabar jis tampa vis aktyvesnis ir manau, kad aišku, yra gerai, jeigu jeigu Rusija veikia tame regione. Tačiau kita vertus, kur esame mes šiame regione? Vyksta vienas posėdis po kito, bet nėra jokio rezultato. Aš jau remiausi komisijos komunikatu ir Ir ten yra minimos visos organizacijos, kurios yra susijusios su uh, Kalnų Karabacho sprendimu. Todėl man kyla klausimas, kodėl mes atsitraukėme, kur esame mes. Manau, kaip tik mes turime stengtis daryti viską, kad prisidėtume prie politinio šios problemos sprendimo. Aš stengiuosi būti objektivus ir ne, nesudaryti įspūdžio, kad mes palaikome vieną ar kitą pu, pusę, kad mes remiamės tarptautinę teisę, tačiau manau, kad abi šalis yra suinteresuotos baigti šitą konfliktą, nes tai yra ilgalaikis visų interesas, net ir Rusijos interesas. Kalbant apie e, trumpalaikę perspektyvą, galbūt yra kitokių kažkokių nuomonių ir spekulacijų. Tačiau e, kalbant apie energetikos projektus, tai tai yra taip pat susiję. Pavyzdžiui, Nabukas iki šiol, Nabuko projektas nėra pradėtas įgyvendinti. Taigi, manau, kad mes turime siekti pažangos ir šioje srityje. Dėkoju. Thank you. Pone Makovai. Uh, the... Ačiū. Bendradarbiavimas Europos institucijomis yra labai svarbus dalykas, e, svarbus klausimas Azerbaidžiano užsienio politikos darbo tvarkiai nuo pat to laiko, kai um, dar anau dešimtmečio pradžioje valstybė gavo nepriklausomybę, suverenumą. Bendradarbiavimas su ES Azerbaidžianui reiškia, jog auks gyvenimo lygis piliečiams, plėtosios ekonomika, gerės viešo administravimo ir teismų darbas. Ir šiandien, kaip girdėjome, dabar Azerbaidžianas yra sparčiai augantį ekonomiką ne vien tik tai pietų Kaukazo regione, bet ir bendrai pasaulyje. Nuo 2004 metų mm, šio šalies ekonomika išaugo 300, e, 300 procentų, daugiausia, aišku, e, naftos e, energetikos rytyje. Ir, aišku, Azerbaidžianas siekia diversifikuoti savo tiekimo rinkas, užsitikrinti tiekimą į Europą. Kitoje pusėje e, sąrašo, ką reikia padaryti, tai aišku, kova su korupcija, teismų darbas turi pagerėti, kitos rytis, aš, aš aišku norėjau akcentuoti šias, taigi dar daug ką lieka, ką reikia nuveikti e, užtikrinant, jog teisėjų ir prokurorų skirimas, įdarbinimas atitiktų skaidrius ir visoje šalia taikomus vienodai kriterijus valstybė turi sustiprinti taip pat ir mm, persiekimo ir nuteisimo bylose gerus rezultatus turi įtvirtinti, kad būtų aišku, jog visa teismų sistema yra patikima ir tvirtai veikia. Dabar dėl kovos su korupcija čia Aišku, teismai viską turi spręsti ir akivaizdu, kad dar galima tobulėti užtikrinant vieš, viešojo sektoriaus išlaidų skaidrumą ir politinių partijų, partijų finansavimo skaidrumą užtikrinant. Aš noriu pasakyti, kad teismų reforma ir kovo su korupcija yra labai svarbus per šiuos 20 metų ta sukaupta patys rodo, kad rinkos ekonomiką įdėkti daug lengviau, perimti rinkos ekonomikos taisyklės yra daug lengviau, nei įgyveninti teismų reformas, kas panašu yra sunkiausia užduotis. Tarptautinių lygmenių Azerbaidžianas buvo išrinktas į Junktinių tautų saugumo tarybą, turi nuolatinę narystę 2012-2013 metų laikotarpiai man, tikiuosi, kad ta narystė e, teigiamai prisidės prie tai, tarptautinės taikos ir saugumo užtikrinimo. Dėl Kalnų Karabaho. Tai yra rimta kliūtis užtikrinant Pietų Kaukazo regiono taiką ir uh, gerovę, tai aišku didžiulis iššūkis taip pat ir Europai, galvojant apie saugumą, gali būti taikiai išspręstas tas konfliktas pakankamai greitai, tačiau tai turi būti padaryta remiantis pagrindiniais principais ir taptautinės teisės normomis. Aš pasisakau taip pat už pasikeimo stiprinimo priemonės. Manau, kad jos gali būti gyvenintos sėkmingai tik tuo met, jeigu visos pusės veiks gera valia ir gerbs savo įsipareigojimus ir pažadus ir juos įgyvendins pagal visus sudarytus sutarimus. Ja, danke sehr, Herr Vorsitzender. Um... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti poniai Jatinmekį už šį pranešimą, taip pat už mintis išsakytas pristatymo metu, atkreipiant dėmesį į ūkio augimą didėjančias biudžeto pajamas dėl augančių naftos ir dujų kainų. Tai rodo, kad Azerbaidžianas regione ekonominių požiūrių yra labai e, rimta, stipri valstybė, tačiau reikia atkreipti dėmesį į demokratijos trūkumus šioje šalyje. Manau, kad svarbu e, susijęti abu dalykus, man davose susidarė įspūdis, kad daugiausia dėmesio buvo skiriama tik tai dideliam ekonomikos augimui, tačiau pamirštami kiti aspektai. Keletas principinių pastabų dėl asociacijos susitarimo e, sutarties su Azerbaidžianu priešingai nei Armenijos Azerbaidžiano vyriausybė nededa tiek daug pastangų dėrėdamasi dėl šio susitarimo ir ne visuomet juntame Azerbaidžiano pastangas ir nusiteikimą dėti pastangas, nes jie vadovaujasi principu, kad e, vadovaujantis ekonominiu požiūriu Azerbaidžiano netaip svarbu turėti šią sutartį su Europos Sąjunga. E, kai kurie netgi siūlo ir e, toliau remtis tik tai partnerystės ir bendravimo susitarimo nuostatomis, siekti kažko daugiau. Manau, kad mes turime priimti visus šios faktus ir aspektus atitinkamai domen ir atsižvelgti į juos formuojant savo darybinės pozicijas. Dėl aspektų, kuriuos anksčiau minėjau, kalbėdama dėl Armenijos, dar kartą trumpai pakartosiu, kad jei šalis jau priklauso kaiminystės politikos rytų partnerystės grupiai, Europos parlamentas privalo atkreipti dėmesį į būtinybę tiek vykdyti nusiginklavimą, tiek siekti pažangos derantis dėl e, Kalnų Karabaho konflikto sprendimo. Turime aiškiai pabrėžti visus šios dalykus. E, <clears throat> Todėl yra labai prasminga parlamentui dėti pastangą siekiant šį konfliktą išspręsti, kadangi jį akivaizdžiai matome, noriu atkreipti dėmesį keletą kitų dalykų. 2010 metų rinkimų metu ESBO pateikė daug rekomendacijų, kaip reikėtų pagerinti padėtį ateityje. Mes turime aiškiai parodyti, jog pagėdaujame, kad čia šios rekomendacijos būtų gyvenintos, jas būtų atsižvelgiam, atsižvelgiama. Europos parlamentas laikėsi jo frakcijos kalbų skirtingų nuomonių dėl prisimtų Azerbaidžiano įsipareigojimų vykdymų, tačiau manau, kad e, specialiai įgaliotiniai Europos tarybos, pavyzdžiui, kuruojantis taip pat politinių kalinių paleidimo klausimus, neturi galimybės atvykti į Azerbaidžianą, turime šio reikalo taip pat imtis, nes Azerbaidžiane yra esama politinių kalinių. Turime šį faktą paminėti, galbūt ne šį pranešimą įtraukti, tačiau e, atitinkamą pasiūlymą prašau jūsų nesijuokti, tačiau reikia nepamiršti ir e, Eurovizijos konkurso, kuris bus šiais metais rengiamas e, Azerbaidžiane, nes pernai jo atstovai laimėjo šį konkursą. Galėtume pasinaudoti ir šio renginiu kreipdami dėmesį žmogaus teisų padėtį ir darydami spaudimą šalies vyriausybėje, nes e, pastaroji nori, kad Azerbaidžianas pasaulio akise atrodytų kaip šio laikinė moderni valstybė, jau minėjau nusiginklavimo klausimus. Man labai svarbu, kad Europos Sąjunga paremtų ginčytinose teritorijose vykdomas e, paramos reabilitacijos programas E, galėtų įsigyvendinti. Žinau, kad Azerbaidžiano vyriausybė laiko arba laikytų tai tam, tikra, tam tai tikrų būdų Karabacho teritorijos pripažinimą Armenijai, tačiau mes siekime paprasčiausiai pagerinti žmonių padėtį. Taip pat turime skatinti abi šalis pasirašyti konvenciją dėl priešpėstinių minų uždraudimo šią mintimį ir baig savo pasakymą, dar galėsime dalyvauti tolesnėse diskusijose. Pirmininkas projektė puikų pavyzdį, nes dar mūsų laukia svarbus darbo tvarkės klausimai. Kiti procedūrinius dalykus jau aptarėme, taigi dar kartą suteiksiu žodį pranešėjų apibendinti e, diskusiją. Manau, kad dar turėsime nemažai laiko svarstyti patiktas pataisas ir pakeitimus ir apsilankyti šalyje. Pone pranešėjai dar suteikė žodį pirmininkas. Ja varmasti muutosesityksiä tulee. Jūsų mintis yra labai naudingas ir įdomias. Stengsiuosi užtikrinti tinkamiausią pusiausvyrą, atsižvelgdama į visų, pakeiti, visų kolegų teikimus pakeitimus, taigi nekantrai jų laukia. Ačiū. Žinau, kad moteris gali būti aiškesnės, greitesnės ir kalbėti trumpiau negu vyrai, tai buvo įrodymas. Dabar norėčiau visų, kurie neturi teisės būti uždarame posėdėje, palikti salę, nes tolimesnė mūsų posėdžio dalis bus uždara.